Good afternoon, everybody. If everyone could just take their seats. Good afternoon. I'd like to welcome. Labą dieną, sveiki susirinkę į šį posėdį skirtą nacionalinių emisijų sumažinimui po 2020-ųjų. Pirmiausia, turėčiau paaiškinti, kodėl aš pirmininkauju. Aš esu pranešėja ir neįprasta um, pirmininkauti pranešėjams, bet pirmininkas atsiprašo, jis netikėtai turėjo išvykti šią popietę, taigi jis paprašė jį pavaduoti ir aš tikiuosi, kad jūs neprieštaraujate. Aš vis tiek būčiau sėdėjusi prezidiume kaip pranešėja, tai galiu ir pirmininkauti. Uh, Sveiki atvykę visi, ypač tie, kas nesate nuolat Europos parlamente, malonu Jūs matyti. Ir ponios daly, parlamento narės vardu, norėčiau pasveikinti studentų grupę iš Lufanos universiteto. Atsiprašau, jei neteisingai ištariu, sako pirmininkė. Tai studentai iš Vokietijos universiteto. Sveiki atvykę. Tikiuosi, kad jums bus įdomu klausytis šios dienos posėdžio. Tai yra įprastiniai Europos parlamento klausimai. Išklausysime porą pristatymų ir tuomet rengsime klausimų atsakymų raundą ir vėliau perėsime prie antros pristatymų dalies. Taigi dabar iš karto pristatau pirmą kalbėtojų grupę, kalbėsime apie žmonių sveikatos problemas ir oro kokybės gerinimą ES. Kalbėstojams bus skiriamas maždaug keturios minutės. Pirmiausia, kalbės Marija Ferų, kuri kalbės apie žmonių sveikatą ir oro kokybę ES. Ji yra oro kokybės ir triukšmo taršos klausimų specialistė ir dirba Pasaulio sveikatos organizacijos Europos centre Bonoje. Labadiena, aš pristatysiu šį klausimą ir šią sritį, kurioje pasaulio sveikatos organizacija dirba jau daugelį metų, taip pat ir Europoje. Ir šiandien norėčiau statyti supažindinti jūs su oro taršos situacija, konkrečia padėtimi Europos Sąjungoje Ir norėčiau galiausiai aptarti, kokia nauda bus ES piliečiams, jeigu pavyktų sumažinti oro taršą ir kodėl būtina mažinti oro taršą ES. Oro tarša yra pagrindinė mirtingumo ir sergamumo priežastis ES. Tai viena pagrindinių ankstyvo, ankstyvų mirčių priežasčių yra tūkstančiai žmonių kasmet, kurie miršta per anksti dėl to, kad e, oras labai užterštas. Žmonės susirga nuo oro taršos miestuose ir miršta. Ir yra labai daug įrodymų, kad oro tarša sukelia vėžį, širdies ir kraujagyslių lygas ir kvepavimo takų lygas. Čia jūs matote schemą, kuri parodys, kuri rodo, kaip oro tarša gali tapti didžiulė našta sveikatos priežiūros sistemoms. Mes įkvėpėme užterštą orą. Aišku, pirmiausia, kyla mintis, kad tai žaloja mūsų kvepavimo takus, bet svarbu suprasti ir tai, kad mažos taršos dalelės, kurių mes nematome, įsiskverbia labai giliai į plaučius ir patenka į mūsų kraujo apytaką ir taip daro įtaką ir paveikia daugelį organų - nervų sistemą, reprodukcinę sistemą, daro poveikį labai mažiems vaikams ir kūdikiams. Taigi visų, visoms žmonių grupėms ir visiems organams. Taigi ne vien kvepavimo takams poveikis yra daug platesnis. Ši schema rodo oro taršos poveikį sveikatai ir kokios didžiulės žmonių grupės yra veikiamos oro taršos. Jau sakiau, kad oro tarša yra ankstyvo mirtingumo priežastis. Galbūt vyriausybėms ir institucijoms atsakingoms lengviau registruoti visus skaičius, susijusių su mirtingumu, bet yra mažiau pastebimų poveikio rūšių, nors um, poveikė, paveikė didžiulės žmonių grupės. Čia matote piramidę, kurioje vaizduojamas ir tas poveikio tipas, kuris um, galbūt um, pasireiškia per ilgą laikotarpį. Ir mes visi pažįstame žmonių, kurie patiria sunkumo, kai yra smogas ar didesnio užterštumo dienas, jiems sunku kvepuoti. Taigi tai yra vienas iš tokio poveikio pavyzdžių. Europos Sąjungoje oro tarša daro poveikį daugeliu žmonių ir čia jūs matote skirtumą tarp ES ribų ir standartų ir pasaulio sveikatos organizacijos rekomenduojamų ribų ir standartų. Matote įvairių cheminių medžiagų ir dalelių pavadinimus, kuriamis yra užterštas oras ir matote PM2. Taškas 5 tai dalelės, kurios įsiskarbė labai giliai į plaučius ir matome, koks yra ES standartas. Ir matome, kad 10-15 procentų ES piliečių patiria poveikį aukštesnį nei nustatytos ribos. O jeigu būtų taikomos pasaulio sveikatos organizacijos, tai veikiamų žmonių skaičius išaugo net iki 91-93 procentų. Taigi tai yra, oro tarša yra problema aktuali ne vien Kinijai ir kitoms e, šalims, bet ir Europos Sąjungoje. Tai yra dar viena schema, kuri taip pat yra informatyvi ir rodo, kokia yra padėtis Europos Sąjungoje. Matote keletą tamsiai žalių taškelių, tai yra tos vietos, kur oro kokybė atitinka pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas. Taigi matome, kad tikrai daug darbo turime padaryti. Mano pagrindinė žinia būtų tokia, nors oro taršą galima sumažinti, mes turime at, mes turime prisiminti, kad sumažinus oro taršą mažiname ir neigiamą poveikį žmonių sveikatai. Taigi mes turime imtis tokių sprendimų, kurie sumažins oro taršą. Kokios yra perspektyvos ES oro taršos sumažinimo? Visi žinote švaraus oro teisės aktų paketą ES ir jo numatomas nuostatas. Prieimus šį teisės aktą tikimasi sumažinti mirčių skaičių iki 2030-ųjų, taip pat mm, padidinti vidutinę gyvenimo trukmę. Iš tikrųjų dabar apie 9 mėnesiais vidutiniškai sumažėja žmonių gyvenimo trukmė dėl oro taršos. Tikimasi mm, šį laikotarpį sumažinti iki maždaug 5 mėnesių. Taigi e, iš tikrųjų prognozuojama reali nauda, kuri atsispindės ir ekonominiuose rodikliuose. Kalbame apie tai, kad um, galime gauti nuo 40 iki 140 milijardų eurų sutaupytų lėšų dėl pagerėjusios sveikatos. Galima taip pat padidinti produktivumą ir sutaupyti apie 2,5 procentus BVP kasmet. Tačiau ar to pakanka? Kaip ir sakiau anksčiau, sumažėjus oro taršai pagerėja žmonių sveikata. Tai yra teigiamas poveikis. Tačiau mes žinome, kad yra papildomų techninių priemonių, kurias galima įgyvendinti ES. Jos jau dabar egzistuoja ir jeigu būtų realiai taikomos, tai galėtų padaryti dar didesnį poveikį sveikatos kokybės pagerėjimui. Taigi tai, kas dabar yra pasiūlyta, yra dar toli nuo ES tikslų išdėstytų septintoje programoje. Taip pat dar yra pakankamai toli nutolta nuo rekomendacijų e, dėl viešosios sveikatos apsaugos, visuomenės sveikatos apsaugos. Kokias išvadas norėčiau padaryti? Oro kokybė yra labai svarbus e, veiksnys, kalbant apie žmonių sveikatą. Oro tarša sukelia labai daug lygų, kurios yra paplitusios mūsų visuomenėje širdies ir kraujagyslių lygų, e, kvepavimo sistemos lygos, plaučių vėžys. Ir yra vis daugiau mokslinių įrodymų, jog oro kokybė yra tiesiogiai susijusi su žmonių sveikata, su mirtingumu ir su prarandamais e, gyvenimo mėnesiais dėl oro taršos. ES būtina sumažinti oro taršą, kad pagerėtų visuomenės sveikata. Bet koks sumažėjimas taršos duos teigiamų rezultatų sveikatos požiūrių. Ir šiandien jau yra techninių priemonių, kurios gali būti įgyvendintas. Aš tikiuosi, kad e, bus padaryta tikrai daug siekiant pagerinti mūsų visų gyvenimo kokybę. Ačiū. Thank you very much. Dėkoju. Dabar pereisim prie kito pranešimo, kalbėsime apie perspektyvą šioje srityje. Tad norėčiau Jums pristatyti Krister Agrin. Ji yra klimato sekretoriato ir oro taršos sekretoriato vadovė, dirbanti Göteborge. Thank you very much. Uh, Ponas Krister Agrin. Mes 14 metų švenčiame tos organizacijos, kuriai aš atstovauju. Šią savaitę tokia sukaktis suteina. Ir tikslas yra pavyti, sugauti tuos 2030 metų taršos sumažinimo tikslus norėtųsi pakartoti tai, kokie yra mūsų ilgalaikiai tikslai. Jie yra tokie, kad nebūtų reikšmingai neigiamai paveikta e, aplinka. Ir tas tikslas yra paremtas, e, paminėtas septintoje EIP programoje. Šis e, dalykas reiškia, kad turime pažvelgti apie tai, į tai, ką apie tai sako mokslas, kaip sumažinti taršą. Ekosistemų apsaugai taip pat yra atliktas mokslinis darbas ir apie tai yra kalbama e, EIP septintajame veiksmų plane. Kai būtina sumažinti taršos koncentracijos lygį tam, kad būtų galima e, užtikrinti priimtiną oro kokybę. Mes siekiame tų tikslų ir siekiame regis per lietai. Čia matome įvairių teršalų kreivę nuo 90 metų iki dabar. E, Europos aplinkos saugos agentūra atliko šios vertinimus. Mm, per paskutinius 20-30 metų, jeigu sižiūrėtume 80 metus, matome, kad iki 90 procentų sumažėjo ES kai kurių teršalų išmetimas, kitųgi 60 procentų. E, Amoniakas yra tas kur, teršalas, kurio ypač reikšmingai sumažėjo pertvarkius Europos žemės ūkio sistemą. Ir labai gaila dabar jo koncentracija nebėra matuojama trumpai apžvelgsiu. Be abejo, kai ką galėčiau pakartoti dėl sveikatos, tiesiog galime tiesiog perėti prie kitos skaitrės. Rūkštėjimas yra viena iš svarbiausių problemų, nuo kurių kenčia e, ekosistemos. Ir daugiau negu 120 tūkstančių kvadratinių metrų E, kilometrų e, visos turimo žemės būtent patiria tą rūkštėjimo problemą. E, tai kenkia sistemoms. Tai yra, sakyčiau, istorinė žala, nes įdaroma 40-50 metų. Tam, prireikia, tam, kad ekosistemos tą problemą sprendų galėtų atsigauti, prireikia 40-50 metų. Eutrofikacija. Vėlgi tai kita problema, turinti poveikį ekosist, sausumos ekosistemoms ir kitoms taip pat. Milijonas kvadratinių kilometrų visų sausumos ekosistemų, tai reiškia, tai yra apie du trečdalius jų yra e, patiriančios šią problemą. Ozonas. Jis taip pat kenkia miškų produktyvumui ir kenkia kai kuriai augmenijai. Jo poveikis e, žemės ūkio e, derliui e, ir mūsų kultūros žemės ūkio žemės ūkio kultūros ryčiai yra didelis. Štai skaidrėje matome, kaip Europoje didėja e, tuos taršos poveikis ekosistemoms. Turime skaidrę apimančią laikotarpį iki 1880, nuo 1880 metų. 90 e, metais tos, ta, ta, tos problemos paštrėjo labiausiai ir aukštėjimo ir eutrofikacijos. Ir 90-ieji metai buvo tie metai, kai šio pobūdžio problemos pasiekė piką. Dabar e, jos yra netokios aštrios. E, amoniakas sumažėjo 90-aisiais metais ir čia matome jo pagerėjimą. Ir dabar e, tai nebeviršyje kritinių ribų. Ir e, aišku, kai mažėja taršos, tai tuomet sulaukime ir teigiamo aplinkos, teigiamos aplinkos reakcijos. E, eutrofikacija ir rūkštėjimas pagal geografinės zonas. Tai jūs galite pamatyti šioje skaidrėje. Per nelik daug rūkšties, per nelik daug azoto oksido nuosėdų. E, Europos komisija yra atlikusi tyrimus šią linkme. Matome laukiama pagrėjimų 2030 metais, jei bus įgyvenita viskas, kas buvo numatyta dabartiniuose teisės aktuose. To pagerėjimo bus, tačiau regis nepakaks tam to pagerėjimo, kad būtų galima pasiekti ilgalaikių tikslų. Kai dėl sveikatos, tas pats scenarijus 20, 2030 metai dešinėje pusėje, 2010 kairėje. Vėlgi matome, kad labiausiai užterštos zonos yra pažymėtos tamsiausia spalva. Ten tų teršalų koncentracija yra didžiausia. Čia matote šiek tiek labiau komplikuotą e, skaidrę, bet e, tai reiškia tą patį. 90 procentų žmonių Europos Sąjungoje patiria per nelik didelę PM koncentraciją. O čia matote taip pat atskiras medžiagas. Kiekviena zona turėtų, kiekviena grupė šitą turėtų imtis priemonių, kurios čia paminėtos skaidrėse, tačiau ne viskas taip paprasta. Matome įvairių šaltinių poveikį dalelių koncentracijos lygiui miesto, miestų zonose kiekviena valstybėje narėje. Paėmiau Niderlandų pavyzdį. Tai nėra šiaip vidutinis uh, pavyzdys, tai yra greičiau ekstremalus pavyzdys, bet pavyzdžiui, antroje lūtėje ten yra pasakyta tarptautinis lygmuo. Ir matote dalelių koncentracijos atspindi miestų zonose Olandijoje. Ir tos dalelės į šalį pateko iš išorės, būtent dėl to daugiau negu pusė PM to lygmens į šalį patenka iš kitur. Tad e, Niderlandai patys e, problemos neišspręs, būtina imtis koordinuotų tarptautinių veiksmų. Daugelis miestų Europoje e, yra užteršti tomis dalelėmis ir ozonų iš išorinių šaltinių. Tad būtina veikti ir lokaliai, ir tarptautinių lygmenių pasitelkiant reikiamas priemonės, kad būtų pasiekta tikslų. Čia matote schemą e, siūlymo susijusiu 2030 metais. Mes manome, kad tų tikslų galime pasiekti įgyventinant priimtus teisės aktus. Europos komisijos siūlymas yra susijęs su uh, e, išmetalų mažinimu, to, tai reiškia, kad ir poveikis už metalų aplinkai bus mažesnis. Ir e, Čia galite pamatyti pačius įvairiausius rodiklius, net, galite pamatyti taip pat ir tuos susijusius su maksimaliais su, su maksimaliai įmanoma sumažinti iš metalų visumą. Ir kom, matote taip pat komisijos siūlymą ir, ir kitas rekomendacijas. Visą tai be abejo turės įtakos klimato politikai. Spalį ES nusprendė 40 procentų sumažinti CO2 iš metalus iki 30 metų ir taip pat naudoti daugiau atsinaujinančių energijos šaltinių. Tai taip pat reiškia, kad jeigu tos priemonės bus įgyvendintos, tai automatiškai sumažės e, sieros, e, azoto dioksido ir smulkiųjų dalelių išmetimas į atmosferą. Ir čia matote žemutinę liniją, kuri irgi turėtų būti dar žemesnė, jeigu pasikeis kitų išmetalų koncentracija. Nes tuomet galima pasitelkti papildomas techninės priemonės. Taigi e, yra rengiamas pranešimas Europos parlamente ir Europos komisijos siūlymų galim būtų pasiekti mažiausiomis sąnaudomis ir jeigu pavyktų jį gyveninti, pasiektume tų žemiausių rodiklių, kurie čia yra parodyti. Tada aš siūlyčiau rinktis uh, tų ambicingiausių tikslų su mažiausiomis sąnaudomis. Čia matote Europos komisijos siūlymą. Čia yra siūlymas sumažinti tuos išmetalus ir matome sąnaudas taip pat atspindėtas. 3,3 milijardų sutaupytų eurų per metus 30 metais tiek būtų galima e, sutaupyti. Mes kalbame ne tik apie pinigus, nors sutaupyta būtų daug pinigų. 3 mes, mes e, kalbame apie 3,3 milijardų žmonių, tai reikštų 6 eurus kiekvienam žmogui per dieną. Tiek reikėtų. Tai nėra tiek jau daug. O pasiekta nauda būtų žymiai didesnė. Europos komisijos siūlymo aplinkos saugos poveikis. Vėlgi kalbam apie 2030 metus. Būtų galima išvengti per nelik daugelio per ankstyvų mirčių nuo oro taršos Ir e, žmonės, kurie jautrus azoto, e, e, azoto dioksido taip pat išvengtų daugybės problemų. Nuo 2 iki 600 milijardų per metus irgi būtų galima sutaupyti. Komisijos siūlymas nėra pakankamai ambicingas mano požiūriu. Ilgalaikiai tikslai turėtų būti platesnio užmojo. Reikėtų uh, įgyvendinti egzistuojančius eisės aktus, komisijos pasiūlymas būtų ambicingesnis ir reikėtų pasiteilti techninos, techninės priemonės, e, nereikėtų netgi ypatingai keisti e, kitų e, turimų priemonių. Na ir svarbiausios išvados, manau, galėtų būti tokios. Žala aplinka ir sveikatai yra pernelyg didelė. 2030-aisiais jinai bus dar per didelė, jeigu bus laikomasi tik Europos komisijos dabartinio siūlymo. Manau, kad Europos komisija Europos Sąjungos politika turėtų kelti tikslą pasiekti ilgalaikių aplinkos saugos tikslų, dėl kurių yra susitarta jau prieš 20 metų. Tam, kad pasiektume šių tikslų, reikia ne tik numatyti nacionalinės, nacionalinės ribinių dydžių direktyvas, bet turime užtikrinti, kad iš metalų mažinimo bus pasiektas svarbiausiuose sektoriuose, ne tik žemės ūkio, kur dažnai atsiliekama. Turime kitą sektorių, kurios direktyva neapima. Tai yra laivyba, tarptautinė laivyba. Ten tarša nuolatos auga, ypač azoto e, oksido. Turime taip pat e, aviacijos sektorių, turime daugelį kitų sektorių, kur yra kur tobulėti. Nepakanka pasitelkti tik techninės priemonės, turime peržiūrėti visas politikas. Klimato politika yra ypatingai svarbi tiek oro taršos požiūrių, tiek, kaip žinote, ir kitais požiūriais. Turime pasižiūrėti energijos transportą, turime ne tik žemės ūkio politiką peržiūrėti tam, kad įsitikintume, jog tikrai pasieksime taršos sumažinimo ore. Dėkoju uždėmesi. you. Thank you, Mr. Argo. Ačiū. Ačiū abiems kalbėtojams už tai, kad laikėsi nustatyto laiko. Dabar klausimų ir atsakymų raundas, ponė Meisner. Ačiū. Aš kovoju, ar yra skaičių, kiek prie oro taršos prisideda laivai. Aš esu iš Europos šiaurės ir žinau, kad nuo kitų metų pradžios um, sieros ir azoto oksido mažinimo tikslai yra privalomi laivams 0,1 procentas um, sieros Baltijos jūroje ir um, Šiaurės jūroje yra skaičiai ir viduržėmio jūrai. Ar turite skaičius, kiek prie taršos prisideda laivai, kruiziniai laivai ir kitokie laivai įvairiose ES pakrančių teritorijose. Dėja negaliu kilotonomis pateikti konkrečių skaičių. Istoriškai nuo 80-ųjų sieros e, teršalų kiekis padidėjo trečdaliu, azoto oksido dviem trečdaliais e, o kitų šaltinių išmetami teršalai, jų kiekis e, mažėja. Mes e, siekiame dramatiškų sumažinimo tikslų nuo jau kitų metų, taip pat nuo 2020-ųjų Šiaurės e, Atlanto. Šiaurės Atlantė, Viduržėmio jūroje ir kitose vandenėse yra nustatyti tikslai bet kol kas nėra galimybių realiai sumažinti azoto oksido kiekį. Bus e, vėliau apibrieštas kai kurios teritorijos ES pakrančių, kur turės e, būti matyti azoto oksido taršos mažinimo tikslai ir turėsime iš tikrųjų įtraukti kaip įmanoma daugiau teritorijų. Ačiū, atsiprašau, kad pavėlavau. Mano vyriausybės nariai atkreipė mano dėmesį į stebėsenos problemą. Ir tai, kad šalims tenka didžiulė finansinė našta, siekiant atitikti stebėsenos reikalavimus. Jau daug šioje srityje yra nuveikta, jūs štai pateikėte skaičius iš visos Europos. Ar galite pasakyti, kaip atliekama stebėsena, kaip dažnai, kurios agentūros tai atlieka. Nes jeigu dabar įmanoma vykdyti stebėseną, tai ar valstybėms narėms bus sunku įgyvendinti stebėsenos reikalavimus? Mes jau dabar turime atitinkamą direktyvą, kur yra nurašyta e, ir kur yra nustatytas nacionalinės taršos ribos. Dešimtais metais patvirtinta ši direktyva ir yra stebėsinos sistema, e, pagal kurią yra teikiamas ataskaitos apie konkrečius teršalus. Yra Gotemburgo protokolas tarp valstybinės taršos Tai yra teisės aktas, kuris galioja ne vien ES, bet ir mm, kitoms šalims ir JAV taip pat. Šis dokumentas įsigaliojo 91-aisiais, buvo peržiūrėtas 2012-aisiais ir ten dabar yra privalomi taršos mažinimo mm, įsipareigojimai iki 2020-ųjų. ES pasirašusi šį dokumentą, jis kol kas neratifikuotas, bet daugelis ES valstybių narių mm, jam pritars. Taigi, iš principo, nežinau, kokios dar naujos stebėsenos būtų tikimasi. Komisija savo pasiūlyme sako, kad reikia išsamesnių nacionalinių programų, kuriomis būtų užtikrinama, kad tarša bus mažinama ir kad bus įmanoma stebėti, kaip tai yra atliekama ir kaip yra siekiama e, taršos mažinimo įsipareigojimų. Tačiau tai nėra stebėsena. Stebėsena yra susijusi su oro kokybės direktyva. Dėl to buvo sustarta 2008 metais ir viskas jau seniai turi būti įgyvendinta. Tai aš nežinau, kokia dar nauja stebėsena galėtų būti, kuri primestų kažkokią finansinę naštą valstybėms narėms. Ačiū komisijos atstovus. Turime čia šiame posėdėje, nežinau, ar jie norėtų pasisakyti. Jeigu norėtumėte, tai prašom. Bet jeigu tai nėra jūsų kompetencijos rytis, tai nebūtina, aišku. Bet jeigu turite informacijos atitinkamos, tai būtų naudinga mums. Ačiū, ponė Girling. Tai, ką pasakė ponas Angren, yra teisinga. Naujasis pasiūlymas nenumato naujų stebėsenos reikalavimų. Tačiau viskas suderinta su dabartinės direktyvos reikalavimais ir Göteborgo protokolo reikalavimais. Keith. Ačiū, Džiuliai, ir ačiū abiems kalbėjusiems. Aš norėjau paklausti konkretaus klausimo. Yra skirtingas pasaulio sveikatos organizacijos nustatytas lygis 2,5 tai yra griežtesnis standartas nei Europos norma. Ar taip vis dar yra? Ir jeigu taip, tai kaip mes galime pasiekti tų griežtesnių e, tikslų? Ir dar itin mažos dalelės. Nežinau, ar apie jas yra kalbama šioje ataskaitoje ir ar yra priežastis, dėl ko jos nėra įtraukiamos, bet aš žinau, kad jos daro didžiulį poveikį sveikatai. Ir galbūt turite minčių, kaip šią problemą būtų galima spręsti. Ačiū už šį klausimą. Teisingai sakote, yra skirtumas tarp pasaulio sveikatos organizacijos reikalavimų 2,5-10 mm, mikrogramų kubiniam metrui mm, per metus, o ES vertė yra 25 mikrogramai per e, kubiniam metrui. Taigi yra iš tikrųjų žymus skirtumas. Mokslininkai surinko labai nemažai patikimų įrodymų. Mes nagrinėjame, kaip įkvėptos dalelės sukelia širdies ir kraujagyslių lygas, kvepavimo sistemos lygas, stebime situaciją JAV ir ES ir mes nagrinėjame tų 10 mikrogramų ribą ir žemesnės ribas. Ir pasaulio sveikatos organizacijos duomenys yra iš tikrųjų paremti mokslinėmis uh, rekomendacijomis ES normos, paremtos mūsų standartais, atsižvelgiama į techninės galimybės, į finansinę naštą, kuri tektų valstybėms narėms e, nustačius griežtesnius reikalavimus. Taigi yra kitokių sumetimų, yra daugiau aplinkybių, kurias e, atsižvelgiama. ES teisės aktuose. Pasaulio sveikatos organizacijos normos nėra privalomos, taigi iš tikrųjų yra skirtumas. Antras jūsų klausimas buvo apie itin mažas dalelės. Jos yra daug mažesnės nei PM2-5, apie kurias kalbėjome ir kol kas ES jų stebėsena nevykdoma. Ir sunku vykdyti ilgalaikę stebėseną. Atlikti tyrimai E, jau yra atliktų tyrimų, bet e, tai yra pakankamai nauja tyrimų sritis ir kol nebus nustatytos visoje ES stebėsenos sistemos ir kol jos neveiks, tol mes e, negalėsime nieko daugiau aiškiai pasakyti. Iš tikrųjų, mokslininkai mano PM25 yra galbūt didžiausia poveikį sveikatai turinti, turinčios dalelės, bet ir tas itin smulkės dalelės mes e, esame pasirengę nagrinėti. Dar klausėte, kaip spręsti šią problemą. Taigi šiandien, manyčiau, geriausias būdas tą problemą spręsti, numatyti ribinius lygius įvairioms motorinėms transporto priemonėms, įvairiems varikliams, uh, ir išmetalėms. Tai reiškia ir užtikrinti, kad tos visos mašinos turės e, mechanizmus padedančius sugauti tas detalės, tas dalelės, tai tai padėtų sumažinti reikšmingai išmetimo kiekį. Kolega Gerbrandį, prašau. Dėkuoju, Džiuliai. Atsiprašau, kad vėluoju, bet štai peržiūrėjau jūsų skaidrės internete. Ir manau, kad neklausiu tų dalykų, kuriuos jau paminėjote komentuodamas savo parengtas skaidrės. Viešose diskusijose mes kalbame apie pernelyg ankstyvas mirtis nuo tiesioginių ir netiesioginių poveikio sveikatai. Tačiau dar vienas dalykas, mano supratimu, yra labai svarbus, gal net svarbesnis už tai, kas paminėta. Tai yra gyvenimo kokybė, poveikis gyvenimo kokybei tų visų dalykų. Jeigu vaikas negali sportuoti dėl to, kad serga kokią nors lygą, kurią susirgo dėl to, kad oro kokybė buvo prasta, tai reiškia, kad tai labai reikšmingai paveikia gyvenimo kokybę. Ir manau, kad jūs turite informacijos šią temą taip pat. Tai sunku, bet gal galima ir tokiems dalykams užkirsti kelią. Gal turit komentarų šią temą? Ačiū už klausimą. Jūs teisus informacijos yra daugiau dėl pernelyg ankstyvų mirčių, nes tai yra tas dalykas, kurį sunkiau kiekiškai įvertinti. Kiekvienoje šalyje, kiekvienoje regione mes galime rasti tokią statistiką ir galime skaičiais pasakyti, koks tai yra skaičius. Jis labai didžiulis. E, jūs teisus. Žmonės, e, žmonės kenčia nuo blogos kokybės oro poveikių, žmonės kenčia nuo naftos priepolių, nuo, nuo asmos priepolių, negali išeiti vaikai lauko žaisti, nes e, oras yra pernelyg užterštas. E, pernelyg karštas oras dėl taršos taip pat gali sukelti problemų tam tikroms visuomenės grupėms. Visą tai yra labai svarbu daugeliu žmonių. Daug sunkiau yra kiekiškai įvertinti tą netiesioginį poveikį. Yra tam tikrų studijų, kurios vertina tą poveikį, kai kurios labai detaliai, pavyzdžiui, plaučių veikla, vaikų plaučių veikla, kokį poveikį turi tos e, lygoms atsirasti tarša. Iš tikrųjų, šiaip įrodymus pateikti yra sunku, Mano kolega štai iš kairės savo pasisakymę minėjo štai, kad jeigu peržiūrime į tas stebimasias vertes, tiesiog pernelyg dažnai pasakoma, kad per didelės sąnaudos, sąnaudos, e, kurios yra, kurių samata padaroma kovoti su problema ir pernelyg išpūsta, tuo tarpu, kai nauda finansiškai yra sumažinama. E, bet aš manau, kad e, nauda, ir, kurios galima pasiekti, yra daug didesnė, negu kartais atsispindi prognozėse. Dėkoju. Prašom, kolegė Dalį. Diskusijoje vienu metu buvo pasakyta, kad sektorius, kuris yra nereguliuojamas, yra jūrų sektorius. E, laivų išmetalai nereguliuojami. Ar yra kokių kitų sektorių, E, kurie irgi įtakoja oro kokybę. Tai yra aviacijos sektorius. Ir tas sektorius e, irgi yra menkai sureguliuotas, nors to tarpu keliamos problemos užima daug mūsų laiko. Jeigu pažiūrėtume į oro taršos koncentraciją, tai galėtume sakyti, kad aviacija nėra pati didžiausia teršėja. Šiek tiek taip prisideda ir jos tarša. Tačiau aviacijos tarša yra paliekama aukštai ore ir praeina daug metų, kol tos dalelis pasiekia žemę. Tad tiek daug neigiamai oro aviacija neveikia. Jeigu darote poveikio vertinimą susijusiu nedideliu oro uostu, tai pamatytumėte, kad Dažnai nelėktuvai teršia labiausiai. Labiausiai teršia automobiliai, kurie į oro uostą atvažiuoja, išvažiuoja, tai yra aptarnaujantis lėktuvų transportas ir panašiai. Jie yra didžiausiai teršėjai. Kolegi Maisner, ačiū, turiu tu nedidelius klausimus. Jūs minėjote, kad miestuose daugiausia yra taršos ir tai yra logiška. Ar yra tokių miestų, kurie galėtų geras pavyzdys, kurie būtų išsprendę taršos problemas ar reikšmingai taršą sumažinę? Buvo pateiktas Olandijos pavyzdys. Sakoma, kad ten oras prastesnės kokybės negu kitose regionuose. Kaip čia taip atsitiko? Ar labiau teršia kaiminės šalis, ar jūrų transportas, ar dėl to, kad šalis yra praktiškai žemiau jūros lygio, kaip, kaip čia yra? think we both can have a go at this one because it necessarily involves. Mm, čia yra su klausimai labiau susijęs su tam tikrom spekulacijom. Ten labai didelis gyventojų tankis ir Belgijoje, Prancūzijoje lygiai tas pats. Tų išmetalų tankumas yra didelis. Vokietijoje taip pat. E, laivyba labai išvystyta taip pat prie Olandijos krantų. E, E, visą tai e, pišysi tą pramonį Landijos viduje sąlygoje tą taršą. Žemės ūkis taip pat. Ir jeigu prie viso to dar pridėtume azoto oksido išmetalus ir sieros išmetalus, tai pamatytume, kad, kad iš tikrųjų tarša yra didelė. Kietosiomis dalelėmis taip pat. Tai visas tas miksas, visa ta kombinacija ir susidaro būtent tokia. Ir manau, kad tai ir yra svarbiausia priežastis. Tiesiog yra daug rūšių taršalų ir jų didelė koncentracija. Na, tai ir gerų pavyzdžių. Na, nežinau, ar esame vertinę, kas pasi, koks miestas pasikė gerų rezultatų, vertinamas oro kokybę. Miestų taršos gidas buvo parengtas uh, Europos miestams ir kalbam apie priemonės, kurių buvo imtasi atskiruose miestuose. Ten yra miestų reitingavimo vadovas, sakyčiau. Uh, E, buvo bandyta išaiškinti, kokie miestai pasiekė geriausios pažangos ir kur egzistuoja gera praktika. Aš norėčiau tik pridurti, kad Europos agentūros agentūra turi labai puikios informacijos. Prie durų yra daug informacijos mūsų rašytiniam dokumente. Ten nėra galbūt paminėti atskiri miestai, bet galėtumėte pasižiūrėti tam tikras geografinės variacijas susijusias su taršos koncentracija. Ačiū, kolega Pečia. Thank you very much. I... Dėkoju. Kalbėsiu lenkiškai. Turiu du klausimus. Vienas būtų pasaulio sveikatos organizacijos atstovai kita kitam kalbėtojai. Mes žinome, kad iš tikrųjų mirtingumas dėl oro taršos e, yra didžiulis. Tūkstančiai žmonių kasmet. Ir pasaulio sveikatos organizacijos atstovė kalbėjo apie kvepavimo sistemos lygas. Tai savai nesuprantama, nes aišku, įkvėpimus tos detalės, bet e, galbūt e, per mažai buvo kalbama apie navikus, apie vėžį. Tai yra mūsų amžiaus rykštė. Taigi, žinome, kad e, daug dalelių benzopirai daro didžiulį poveikį ir sukelia vėžį. Ir mes nežinome, kiek tokių dalelių, kiek tokių um, iš metalų pagamina pramonė. Tai yra karcinogenas. Tai vienas klausimas. Dar vienas klausimas susijęs su tuo, ką pasakė vienas iš kalbėtojų, būtent tai, kad žemės ūkis yra vienas iš labiausiai teršančių sektorių, kas mane labai nustebino, nes visada galvojau apie žemės ūkį kaip apie švarų sektorių. Aš suprantu, kad yra tam tikrų trašų, kurios yra naudojamos žemės ūkėje, tačiau norėčiau paklausti, ar yra dar šokių papildomų veiksnių žemės ūkija, kas um, teršia aplinką. Eutrofizacija buvo paminėta. Taigi, kokie kiti papildomi veiksniai? Ačiū. Aš noriu papildyti šį klausimą, nes ir aš noriu klausti apie eutrofikaciją. Uh, Kalbant apie vandens taršą, man šis terminas yra pažįstamas iš vandens taršos srities, kaip tai veikia oro taršą. Ačiū, atsakysiu į pirmą klausimą dėl um, plaučių vėžio, kitų vėžio formų ir kitų lygų. Svarbu suprasti, kad mūsų visuomenėje Širdies ir kraujagyslių lygos, tokios kaip infarktai, išeminė širdies lyga yra labai plačiai paplitusios. Ir kadangi oro tarša yra vienas iš rizikos faktorių ir pagrindinių širdies lygų sukėlėjų, tai iš tikrųjų tiesiog įsiejame šias lygas su oro tarša. E, širdies lygos sudaro apie 80 procentų visų lygų dėl oro taršos. Vėžio atveju žymiai mažiau. Pasaulio mastu apie 6 procentai ankstyvų mirčių yra dėl plaučių vėžio. Taip yra dėl to, kad mažiau žmonių apskritai susirga e, plaučių vėžių nei širdies lygomis. Bet jūs teisingai pasakėte, benzopirenai yra viena pagrindinių medžiagų, kurios sukelia viežinius susirgymus. Žemės ūkio įtaka taršai. Žemės ūkis prisideda apie 9 procentais, 90 procentų prie oro taršos. Visa kita iš kelių eismo ir panašiai. Bet žemės ūkis yra tikrai didžiulis teršėjas ir daugiausia tai lemia mėšlas ir azoto garavimas. Jeigu teisingai prisimenu, apie pusę metano emisijų yra iš žemės ūkio. Taigi ir apie 5 ar 10 procentų PM dalelių taršos. Taip yra pirmiausia dėl šiaudų deginimo laukose. Toliau eutrofikacija ir oro tarša. Azoto poveikis aplinkai pakeičia dirbožemio struktūrą ir pakeičia įvairių rušių paplitimą. Ir azotas yra iš tikrųjų kenksminga medžiaga. Taigi, dėl azoto kai kurie augalai, pavyzdžiui, dilgelės, suviešies ir ištums kitus augalus. Taigi pasikeičia bio įvairovė, daug rūšių išnyksta, o tos rūšis, kurios e, yra labai atsparios azotui, išlieka ir įsigali. Kai kuriuose teritorijose, kaip e, Alpių, e, kai kuriuose teritorijose labai daug augalų rūšių išnyko, pasikeitė ekosistemos, um, jos buvo sunaikintas per ilgą laikotarpį, nes e, tos ekosistemos buvo jautresnės azotui nei kai kurios kitos. Taigi bendras toks poveikis būtų bioįvairovės sumažėjimas. Ačiū. Paskutinis klausimas, Keith. Aš galvoju dabar apie dėlelės, kietasias dėlelės. Jūs kalbėjote apie sumažinimo galimybės, apie ir aš galvoju, kokią įtaką padarytų mažesnis dizelinių variklių naudojimas miestuose. Nes iš tikrųjų dizeliniai varikliai sukelia labai daug ir išmeta labai daug kietųjų dalelių. Iš tikrųjų, Vėžio tyrimo institutas pasaulio sveikatos organizacijos labai um, atidžiai nagrinėjo dizeliną ir klasifikavo jį kaip karcinogeną. Taigi mes žinome, kokį poveikį dizelinas daro sveikatai. Žinome, kad galimi labai rimti padariniai. Ir iš tikrųjų miestuose tai yra labai didžiulis taršos šaltinis. Ačiū, norėčiau padėkoti abiems kalbėjusiems pirmoje mūsų sesijoje. Dabar pereiname prie antrosios mūsų diskusijų dalies ir pakviesiu tris kitus kalbėtojus. Thank you. So for the second session... Dėkoju. Pradėsime antrąjį raundą. Kalbėsime oro koky, apie oro kokybės kontrolę ir sektorių ir regionų taisyklių tikimės. Kalbėsime apie oro kokybės kontrolę ir čia apie tai mūsų pirmiausia kalbės ponas Klaus Land. Jis yra Europos automobilių gamintojų asociacijos koordinatorius ir dirba Štutgarde, Daimler įmonėje. Prašom, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė, kad pramonės atstovams suteikite galimybę paaiškinti tai, ką jiems pavyko nuveikti ir ką norėtume išdėstyti savo pranešimų dėka. Mes taip pat norėtume savo darbais padėti gerinti oro kokybę. Tad ačiū, kad pakvietėt mus čia. Pradėsiu nuo pirmosios skaidrės. Ji jau buvo pateikta anksčiau vieno posėdžio metu ir čia jūs matote, ką esame nuveikę, mažindami automobilių e, išmetalus – azoto, oksido ir, ir e, iš benzininių ir dizelį vartojančių transporto priemonių. Matome taip pat ir smulkiųjų dalelių išmetalus. Dešinėje pusėje matote pavaizduotų sunkvežimių duomenys, kairėje keleivinių automobilių. Buvo pasiekta daug pažangos kontroliuojant automobilių emisijas. Tačiau žinome, kad iš kitų anksčiau girdėtų pranešimų, jog mes turime atsižvelgti į kitokio pobūdžio išmetalus, kurios yra dėl nesąmoningo vairavimo. Mes nusprendėme įdėkti vadinamąją nešiojimo oro kontrolės sistemą ir stengiamės tą sistemą naudotis ir pritaikyti taip pat ir keleiviniams automobiliams. Jūs ko gero jau gal kai kas ir žinote, kad Europos komisija ir valstybės narės dirba kartu su pramonės atstovais, siekdami parengti uh, tam tikras uh, taisyklės susijusias su vairavimo uh, kelių transporto emisijomis. Ką mums šito reikia? Mums reikia tam, kad galėtume atsiliepti aplinkosaugos iššūkius. Turime parengti uh, ir naujos, naują bandymų sistemą, kad galėtume atrasti, kiek už išmetalus yra atsakingi dizeliniai varikliai. Iš nepriklausomų šaltinių galime sužinoti, ko jau buvo pasiekta. Mes numatėme standartus 3, 500 mg E, kilometrui tiek turėtų siekti nedaugiau azoto oksido iš metalų lygis. Mes taip pat turime 80 mg standartą dabar ir tai yra iš tikrųjų puikus žingsnis į priekį, lyginant su 500 anksčiau egzistavusių miligramų. Ir mes, kaip pramonės atstovai, Norime dirbti šiuo klausimu toliau, siekti didesnės pažangos. Tikimės pozityvaus dialogo su visais suinteresuotais subjektais šią linkme, kad būtų priimtas reglamentas e, šioje srityje kuo greičiau e, susijęs su keleiviniais automobiliais. E, koks yra to būsimo reglamento turinys? Pirmiausia, kaip jau sakiau, pirmiausia buvo bandyta pasitelkti tas vadinamasis nešiojimas matavimo e, iš metalų sistemas. E, tam buvo pasitelkta reikiama įranga. Kairėje pusėje matote tam tikrus duomenis. Negalima į visus automobilius įdėkti tokios įrangos, todėl e, to reglamento ir reikia. Pramonės atstovai patys norėjo, kad toks reglamentas atsirastų, kad būtų daugiau aiškumo, kad atsirastų tos lengvai prijungiamos prie automobilių sistemos teršalams matuoti. Ir automobilių pramonė pati išreiškia tokią valią, tai reiškia, kad mes suprantame šio dalyko būtinybę ir buvo daug kas nuveikta, matome, kad yra įmanoma parengti tinkamą reikiamą naują teisės aktą. Ta e, matavimo nešiojama sistema yra tinkamai parengta, suderinta ir e, duomenys yra nulatos vertinami. Dešiniai pusėje matote, kaip atliekamas testas ir paskui pasitelkiama standartizavimo priemonių sistema. Vienas atliekamas išsamus detalus matavimas ir kitas namas bendrasis matavimas. Įvertinama pati įvairiausia dinamika ir sąlygos. tie svarbiausi ramščiai to būtim, būsimo reglamento yra išdėstyti štai čia. Mes galbūt ne dėl visų jų sutarėme. Inžinierių požiūrių tai turėtų būti labai aiškiai apibriešta. Ne tik dėl to, kad mes norime būti vienodo traktuojami Europoje. Tiesiog mes turime tam tikrą atsakomybę ir norime, kad šis reglamentas būtų pritaikytas ir tokių šalių automobiliams, kaip, pavyzdžiui, Pietų Korejos ir panašiai. Ir pramonė būtent ir remia šitokį požiūrį. Kita vertus, detaliau norėčiau kitos skaidrės dėka pasisakyti apie tai, kaip mes ketiname paremti šio reglamento uh, įsigaliojimą. Jeigu pasižiūrėtume į tai, ką siūlo Europos komisija, šiame reglamente, tai pamatytumėte, kad pramonė ko gero bus pas, pasieks numatytą taršos sumažinimo lygį ir galbūt jį netgi viršys. Mes reglamentą turime galiojantį ir nėra jokios abejonės dėl to, kad automobilių sektorius keisis ir bus siekiama tų naujų kriterijų. Kaip sakiau, galimybė išmatuoti automobilių taršą yra ypatingai pažangus dalykas. Ir Svarbiausias dalykas inžinieriams yra štai koks, o kas yra normalus vairavimas. Inžinieriai turi žinoti, ar mes kalbame apie be vairavimą, kai automobilis nepakrautas, jame tik vairuotojas, ar automobilį, kai jis yra e, pakrautas, iki, ar mes kalbame apie važiavimą maksimalių greičių ar ne. Ir taip pat svarbu ir oro temperatūra. Kai bus nustatyti ribiniai dydžiai, mums reikės pasiaiškinti, kokie yra reglamento tikslai. Tikslas yra apibriežti, kas yra normalus. Vairavimas galėsime tada remti statistiniais duomenimis, tačiau manau, kad mes, kaip pramonės atstovai, e, turėsime susidurti su labai rimtų reglamentu, kuris pakeis galbūt visą mūsų sektorių. 90 procentų normalaus, taip vadinamo, vairavimo dalyko bus apimta jame, o paskui reikės numatyti visokio pobūdžio papildomą poveikį, kuris galbūt aptartas prieduose. Kaip jau sakiau, kas yra normalus vairavimas, apibriežti svarbu ne tiek mums, bet ir suinteresuotoms kitoms pusėms. Tai svarbu mums, svarbu ir užsienio valstybių gamintojams. Jeigu pažiūrėtume labiau į detalės ir į tai, kaip reikėtų gyventi ateityje šią reglamentą, norėčiau parodyti štai tokį pavyzdį kompaktinės klasės automobilių. Tai štai, viena vertus, jeigu gaminate automobilį, turite atsižvelgti į tai, kam jis bus naudojamas. Raudonos dalys turi būti pakeistos, kadangi būsimasis reglamentas numato taip vadinamąsias įvairias naujas technologijas, ECA technologijas ir kitas. Būtent dėl to tektų pakeisti tas dalis, kurios čia pažymėtos raudona spalva. Taigi tas būsimas reglamentas reiškia, kad pasikeitimams įgyveninti reikės maždaug penkių metų. Ar tai reiškia, kad pramonės įmonės reikalaus atidėti reglamento įgyvendinimą? Na, laiko prisitaikyti reikės, bet aš galėčiau pasakyti, kad aš kaip pramonės atstovas manau, kad mes nereikalausime atidėjimo. Nes bus e, iš karto pagerinta oro kokybė sumažinus taršą. Ką tai reiškia naujo automobilių gamintojams ir jo kūrėjams? Gali būti sudėtinga paaiškinti tai žodžiu. Pabandysiu vis dėlto jums paaiškinti šią skaidrę pasitelkdamas. Čia mes kalbame apie vidutinį automobilio modelį, kurio gyvenimas maždaug yra 6-7 metai. Kita vertus, čia mes kalbame apie gamybą ar kūrimą automobilių kurie atitinka didesnius standartus. Tie yra jau 2008-2009 metų amžiaus automobiliai jau dabar rinkoje ir iš rinkos pasitraus 2020-2021 metais. Dabar bus, kai bus keičiami šie automobiliai, tai reiškia, kad reikės pagaminti naujus automobilius Būsimųjų modelių kūrimas jau yra prasidėjęs. Būtina, kad jie atitiktų visas sąlygas ir paskui pasižiūrėti, kas laukia automobilių jau eksploatacijos pabaigoje. Dabartinę, dabartinę automobilių gamybą iš esmės pakeisti būtų labai sunku iki 2018 metų yra numatytas pasikeitimų laikotarpis. Reglamente reikėtų kalbėti apie visų tipo automobilius. Pramonė gali vystyti geresnės kokybos švaresnius automobilius. 2017 mūsų automobiliai jau galbūt gali būti pritaikyti prie naujo e, reglamento, ten yra programinis įrangos pakeitimų numatyta. Ir tai leidžia pasitelkti naujas, technologijas, naujas technologinės priemonės. Ir dabar norėčiau kelti keletą žodžių apie saveikumą, kaip jau sakiau. E, aišku yra tai, jog mes norime E, kurti savo automobilius pagal galiojančius teisės aktus. Ir čia laikysimės dviejų, dviejų žingsnių požiūrio. Pirmiausia, tai reiškia, kad teikiame naujus automobilių tipus ir 2017 metų jie jau bus siūlomi gamybai. Ir čia mes remsimės reglamentu tų penkerių metų laikotarpių ir pradėsime taikyti savo technologijas nuo nu, nu to momento, kai įsigalios reglamentas. Mes manome, kad iki 2017 metų tos taisyklės susijusius mūsų įsipareigojimus bus įgyvendintos iki 20-21 metų bus tas laikas, kada mes galėsime pasiekti savo tikslų. E, stebėsenos procedūra vyks nuo 15 metų, jį turėtų baigti 17 rugsėjį. O dabar svarbus klausimas, kogi mes pasiekėme, vis, belaukdami to naujo reglamento matote, kad dešinėje pusėje mes matome vėlavimų scenarijų. Tikimės, kad reglamentas baig... bus parengtas 2016 ir įsigalios. Tai būtų naudinga pramoniai ir tai atitiktų numatytą e, planą 2020 metų tikslams pasiekti. Ir taip pat galite pamatyti, kad Vokietijoje ne visur bus atitiktas tas standartas, kuris įsigalios. Pramonės sektoriuje svarbu spręsti problemas pasitelkiant naujasias technologijas. pavyzdžiui, užtikrinti sklandų transporto srautą. Išvados. Pramonė nenori trukdyti naujo reglamento įsigaliojimui. Mes turime parengtą paketą, kurio dėka galima parodyti tai, ką aš jau sakiau. Tai yra naudingas dalykas, tai užtikrina geresnį reguliavimą ir techninės galimybės. Mes norėtume aptarti detaliau sąlygas, ko nebuvo padaryta pirmojo to, pirmosios pakopos metu. Dabar reikės atlikti poveikio vertinimą ir be abejo 2017 teiksime kitus savo siūlymus. Na ir štai paskutinė skaidrė. Pirmiausia, ačiū uždėmesi, o čia matote štai ką kiek naudos yra pasiekta. 2017 metais, kaip matote, buvo žengtas tas pirmas žingsnis ir pabaigoj matote, kokių rezultatų buvo pasiekta. Dėkoju. Thank you. Thank you, Mr. Land. Ačiū, ponas Land. Dabar perkime prie žemės ūkio sektoriaus ir jo vaidmens oro taršai. Mūsų svečias Daniel Ruži. Jis, atsaking, jis dirba Prancūzijos žemės ūkio organizacijoje. Labadiena visiems. Čia esu Daniel Rogė Prancūzijos žemės ūkio rūmų atstovas, taip pat žemdirbys esu. Taigi labai e, džiaugiuosi čia galėdamas būti su jumis. Na, kaip kad jūs matėte, žemės ūkis tiesiogiai dalyvauja taršoje. E, jis, šis klausimas glaudžiai susijęs su aplinka, tačiau tai nereiškia, kad mums tai nerūpi. Prancūzijos žemės ūkio rūmai yra visas tinklas 118 institucijų viso Prancūzijoje veikia 7000 darbuotojų ir 4200 savivaldybių e, narių e, taip e, administruoja šį klausimą. Mes teikiame konsultacijas e, žemdirbiams ir taip pat prisidedame prie ekonominės plėtros regionų iki šiol bent jau e, žemės ūkis buvo glaudžiai susijęs, buvo siejamas su oro kokybė. Taigi mes bandėme šį aspektą įtraukti į savo, e, tiksliau anksčiau e, vanduo buvo svarbiausias klausimas, na, o šiandien visi kalbame apie oro kokybę. Ir manau, kad visi pradedame jausti pasiekmes e, tos oro kokybės ir tai jaučiasi netgi galutinėme rezultate, produktuose. Na, ko gero, jūs įsivaizduojate, kad žemės ūkis priklauso ir nuo klimato, e, nuo oro sąlygų, o tai sudėtinga yra praktiškai e, išreikšti. Todėl labai svarbu yra visiems dabar šiandien kartu padiskutuoti. Na, be jokios abejonės E, viskam yra ribos. Nes, pavyzdžiui, yra tam tikros gamybos ribos, yra reglamentavimo ribos. E, nereikėtų pamiršti, kad žemės ūkios ir tie labai daug direktyvų yra e, nitratų, e, buveinių natūralių direktyva ir kitų dar yra. Be jokios abejonės tai turi poveikio mūsų kasdieniam gyvenimui. Būtent e, Todėl labai svarbu yra atsižvelgti į prieš kažką tai darant į tą be, rėmą, kurio turime laikytis. Mane labai nustebino, kad ūkininkai taip aktyviai reaguoja į numatytas priemonės. Tačiau kita vertus yra ir gamtinis ciklas, kurio negalima nesilaikyti. Mums trūksta, um, te, mum, mum, mes turime techninių e, problemų. Pavyzdžiui, negalime visų gyvulių uždaryti kažkur tai viduje. Ir visą tai reikėtų atsižvelgti. Taip pat e, mes turime ir tam tikrus vertus, kuriais galime pasinaudoti. Mūsų veikla keičiasi. Jau vien pavyzdžiui, e, ganyklų, pievų kiekis keičiasi. Taip pat, pavyzdžiui, yra uždengiamos e, srutų arba mėšlo duobės. Taigi e, visi šie veiksmai kainuoja. Man atrodo, labai svarbu yra pasižiūrėti į ekonominės pasiekmes. Tos ekonominės pasiekmes turi būti pamatuotos, kiekybiškai išrenk, išreikštos, tam, kad e, sudomintume žemdirbius, ūkininkus šiais klausimais. Taigi šiandien čia šioje salėje aiškiai garsiai pas, galiu pasakyti, kad žemės ūkių reikalingos pajamos. Be pajamų mes negalime gyventi, nes e, e, į pajamas reikėtų atsižvelgti ir kalbant apie aplinką. Manau, kad visą laiką reikėtų nepraleisti iš akių šio klausimo. Na, aš kaip e, šios e, šakos atstovas turiu pasakyti, kad reikia galvoti ir apie piliečius. E, piliečiai už tai moka kainą taipogi, į kurią reikėtų atsižvelgti. Nepamirškite, kad E, apsirūpinimas maistu čia yra labai svarbu. Mes juk esame maisto, e, pirminė žaliavos maisto gamintojai, kokybiško maisto gamintojai. Be to, mes turime didelį vaidmenį ir energijos srityje. Štai, pavyzdžiui, atsinaujinančios energijos srityje biomasę čia galima būtų paminėti. Man atrodo, kad taip pat reikėtų atsižvelgti ir į tai, kokios pastangos jau buvo įdėtos. Štai, pavyzdžiui, pasižiūrėkime, e, iš istorijos pamatysime, kad yra tikrai tam tikrų veiksmų, e, tam tikros praktikos atsiradusios, siekiant sumažinti, pavyzdžiui, šiltnamio efektą arba kitus neigiamus reiškinius. Man atrodo, kad vystantis technologijoms įmanoma tai padaryti. Apie tai reikia kalbėti, šviesti. E, kainų nestabilumas turi didelio poveikio ir ūkininkams dėl pelno maržų. Štai pavyzdžiui, gyvulių auginimo sektorius labai jautrus tam yra. Ir taip sudėtinga organizuoti darbą ir kartais pasiekmes, rezultatai yra priešingi laukiamiesiams. Štai pavyzdžiui, pridėtinė vertė mažėja, e, išorės tiekėjai nuolat pasitelkiami. Aišku, iš to e, šiltnamio efektas tik tai didinamas yra, todėl kad CO2 išlakų daugėja, didėja kiekis tiksliau. Į tai būtina atsižvelgti. Tačiau į direktyvą reikia pirmiausia e, įtraukti realistinius tikslus, nes jeigu, tarkime, ūkininkai nesupras, e, kam ir kodėl tai reikia daryti, tai sudėtinga bus tai praktiškai pritaikyti. Na, taigi reikia atsižvelgti į ekonominį poveikį. Na, mūsų regionuose mes jau ėmėmės priemonių. Pirmiausia, šviečiame, mokome ūkininkus. Esu įsitikinęs, kad reikia e, bendrą, bendro pobūdžio e, konsultacijas ir mokymus renkti, e, reikia atsižvelgti į pastatus, į, į, į apskritai bendrai visus veiklos aspektus. Jau imtasi priemonių e, trašos klausimais. Štai pavyzdžiui, e, teikiama informacija, kada galima būtų geriau trešti atsižvelgiant į oro taršą. Ir visą tai reikėtų į pedagoginę veiklą įtraukti. Mano manimu, reglamentavimas nėra galbūt geriausia priemonė. Na taip, reglamentavimas parodo, kaip ir kas vyksta realiai, bet kartais poveikis yra iškreiptas reglamentavimo. Nes nepamirškime, kad ūkininkų e, žemės ūkio ryšys su aplinka labai sudėtingas, kompleksiškas yra ir visą tai reikia bandyti pamatuoti. Na, galiu pasakyti, kad optimistiškai žvelgiu į mūsų veiklos pokyčius. Mes turime išlaikyti savo kokybę, savo produktų kokybę, produkcijos kokybę ir pelną. Manau, kad e, ūkininkai gali imtis tam tikrų pastangų, bet priminsiu, pajamos turi būti šias svarbios. Kartais nelabai supranta ūkininkai, kam pavyzdžiui klimato, oro, dar kažkokiu tai direktyvų e, leidžiama, reikia horizontaliai dirbti. Na, buvo šiandien pasakyta, kad 90, daugiau nei 90 procentų oro taršos, oro taršos yra iš žemės ūkio. E, na taip, galbūt galima būtų sumažinti tą dalį, tačiau reikia inovacijų, naujų technologijų. Ir aš čia labai daug iš ateities technikų, technologijų e, tikiuosi. Kaip jau sakiau, reikia e, bendro, tokio viską apglėbiančio požiūrio. Reikia atsižvelgti į specifiką žemės ūkio e, konkrečią. Nereikia mažinti gyvulių, pavyzdžiui, skaičiaus, nereikia tokių priemonių imtis, e, nes man atrodo, kad e, geriausia būtų e, mums palikti patiems geriausia nuspręsti. Dabar, kas dėl kaštų, tai dėl, moder, dėl modernizavimo, tai reikia pirmiausia galvoti apie kok, produkcijos ir gyvenimo kokybę. Na, be jokios abejonės, aš esu pasirengęs atsakyti į visus jūsų klausimus. Tačiau dar galiu pasakyti, kad aš esu įsitikinęs, kad nepaisant ūkininkų įvaizdžio, nauja karta, naujos technologijos pakeis uh, mūsų veiklą, tai ir ekonominė, ir socialinė prasme bus pakeista ta veikla. Nepamirškime, kad tai daugiausia yra individualios įmonės. Tai svarbiausia yra nustatyti e, pasiekiamus tikslus. Manau, kad su šia direktyva ir konsultuojantis su visais partneriais įmanoma rasti sprendimą. Tačiau, kaip jau ir sakiau, reikia išlaikyti maisto kokybę, apsirūp, gebėjimus apsirūpinti maistu. Kaip jau ir sakiau, esu pasirengęs atsakyti į kitus klausimus, jeigu jų bus. Ačiū. Thank you, monsieur. Ačiū. Paskutinis mūsų kalbėtojas šiandien kalbės apie regioninės problemas oro taršos požiūrių. Sveikinasi dabar su Bonu Demunarė, kuris yra Agencija regionalė prevencionė ambientė dėl Emilija Romanė vadovas. Ačiū. Tikrai jums neblogai pavyko ištarti mano pavardę. Dabar esu netgi ir priverstas itališkai kalbėti. Taigi dėkoju už pakvietimą dalyvauti šiame posėdėje. Taigi dabar turiu puikią progą e, pristatyti situaciją. Aš esu pats kilęs iš tos vietos, kur raudona spalva yra. E, na taip, e, tad stankumas yra didelė problema, pabandysiu jums ją pristatyti. Taigi mes gyvename lygumoje. Na, daug buvo pokyčių padaryta e, pastaraisiais metais Beveik 40 procentų Italijos gyventojų čia gyvena ir labai sudėtinga čia yra įsisklaidyti taršalams tokiomis sąlygomis. 50 procentų BVP šiame regione e, sukūriama ir dėl visų šių faktorių labai sudėtinga yra išsklaidyti taršą. Na, be jokios abejonės, galbūt žemėlapiai ne patys naujausi yra, bet situacija labai smarkiai nepasikeitė. Taigi, matote, aš esu iš tos vietos, kur tamsiausia dalis yra. Taigi, kur yra dalelių tarša, čia mes gyvename ir esame ten, kur e, blogiausia situacija. Na, o dabar kairėje pusėje matote, kad vėjas labai nedidelis ir tos dalelės e, po e, slėnyje kaupėsi. Taigi mūsų lygumoje, toje dauboje, e, oras nėra taip jau smarkiai pernešamas ir praktiškai stovi toje pačioje vietoje. Na, daug taršos mes esame taipogi patyrę. Bandėme dėti pastangas e, taršai sumažinti, bet pavyzdžiui niekas nebuvo padaryta ozono srityje. Azoto oksido tarša vis dar didelė yra, pavyzdžiui. Na, vienintelis rodiklis, kuris dar šiek tiek yra priimtinas e, taršos mažinimo prasme, tai būtų dalelių tarša, kurią pavyko sumažinti apie 20 procentų. Čia šioje srityje mes esame m, praktiškai neviršėme numatytų ribų. Tačiau jeigu pasižiūrėsime į kasdieninius rodmenis, kiekvienos dienos rodmenis, tai situacija tikrai e, nėra gera tos apatinės ribos jau yra labai aukštos. Būtent todėl ir gaunasi dabar tokia situacija. Čia įvairių stočių, miestų, apeninų, rytų, vakarų plokštumos turi duomenis 40 e, rodiklis yra metinis rodiklis, mažiau nei 30 mikrogramų yra e, dienos rodiklis. Taigi, lygumo, bent jau mums dabar tokie rezultatai būtų. Ir štai, tarkime, lygumoje jau taršos ribos yra viršijamos. Taigi tos e, ribinės vertės praktiškai yra viršiamos jau automatiškai, iš karto, jeigu pasižiūrėsime į tai. Na ir štai čia yra konkrečios išlakos, kaip jau ir minėjau. Štai mėlyną spalvą matote po e, upės baseino e, taršą ir štai tarkime vien tik tai šios dalies tarša sudaro praktiškai e, didžiausią Italijos taršos dalį. E, raudonai, raudona spalva yra Romos regionas pažymėtas, bet ko gero didžiau, labiausiai prie taršos lygio prisideda po baseinas. Čia yra paskaičiuotas taršalų kiekis e, vienam gyventojui ir BVP vienetui. Na, geri čia skaičiai neblogi yra todėl, kad mūsų daug yra gyventojų, būtent todėl iš čia ir daug taršos atsiranda. Štai čia yra antrinė tarša, ypatingai e, žiemą. PM vienas dalelis čia yra ypatingai pavojingos, ypač kvepavimo takams. Kaip pat jau buvo pasakyta, antrinė tarša kyla iš organinių taršalų ir tai yra labai svarbu pažymėti. Na, bet ne tik tai miestuose ir kitose vietovėse, ne miesto vietovėse tarša yra didelė. Taigi dabar reikėtų pasižiūrėti, iš kur visa tai kyla, ką galima būtų ir kur, kurioje srityje reikėtų veikti. Štai tarkime, Romos regione, Emilija Romanija regione, ko gero didžiausias taršos šaltinis būtų transportas, susisiekimas ir šildymo sektorius. E, kas dėl azoto, tai čia transportas daugiausia dalį išmeta. Na, o kas dėl kitų išlakų, tai energijos sektorius daug e, jų sugeneruoja. Na ir ko gero svarbiausias tie sektoriai, kuriuose reikėtų dirbti, tai būtų pramonė, šildymo sektorius ir transporto sektorius. Na, galbūt pramonės rytyje galima būtų tikslingiausiai siekti sumažinti išlakas. Dabar kas dėl oro valymo plano Emilija Romanija regione? Esame um, pradėję diskusiją šio klausimu. Ir tose e, vietovėse, kur yra dienos ribos viršėmos, yra, pavyzdžiui, čia raudonai pažymėta, tai yra paskaičiuota, e, kokią maksimali ribą galima būtų pasiekti. Taip pat yra paskaičiuota maksimalaus sumažinimo lygis, atsižvelgiant į visą tai, ką mes galime padaryti. Tačiau, nepaisant to, Emilija Romanė regionas nuo to žaliu netaps. Na, tik tai geltonų čia žemėlapyje, kaip matote su Perlife projektą. Buvo atliktas tyrimas, naudos ir sąnaudo analizė buvo padaryta tam, kad išsiaiškintume, kaip geriausia būtų panaudoti e, lėšas. Ir taigi rezultatas būtų to čia tas žalias apskritimas, kurį matote grafikė. Taigi matome, kad sumos galbūt ir nėra didelės nuo 10 iki 20 procentų e, lėšų buvo panaudota, lyginant su maksimalaus rezultato e, ir maksimaliam rezultatui reikalingomis lėšomis ir rezultatas praktiškai yra tas pats. Taip pat e, pritaikėme integruotą į planą ir, ir tai buvo vienintelė mūsų galimybė. Čia į šį projektą įtraukėme daugybę e, skirtingų subjektų. PM10 47 procentais reikėtų sumažinti, ką tik tai štai ekrane matėte, koks reikalingas sumažinimas tiksliai. Darbas šis buvo atliktas per 10 metų. Visos regionos savivaldybės, provincijos E, regioniniai vienetai apskritai dalyvavo šiame projekte. Taip e, tolygiai maždaug buvo skiriamas finansavimas visame regione. Tačiau problema vis dėlto išlieka ir visame po baseinę regionui nepavyksta pasiekti norimų rezultatų, nes ta tarša kaip ir keliauja iš vieno regiono į kitą. Čia kaip ir su Niderlandais, e, kai tarša atkeliauja iš kaimininių šalių. Lygiai tas pats yra ir po baseine, kai tarša atkeliauja iš kaimininių regionų. Tačiau nereikėtų pamiršti, kad automobilių transportas būtų e, ko gero didžiausia taršos, didžiausia teršėjas ir regionai nelabai čia gali padaryti, nes tai tarkime e, po regione yra greitkeliai, kurie e, sujungia šį regioną su šiaurinė dalimi šalies. Taigi bent jau šioje srityje negalime niekaip sumažinti e, taršos. Buvo jau šiandien kalbėta apie variklius, kaip jau sakiau, automobilių transportas daugiausiai teršia. Na ir dar porą žodžių trumpai norėčiau tarti ir pasakyti, kad į viską reikia žiūrėti kaip bendrą visumą. Pavyzdžiui, Italijoje seni varikliai buvo pakeisti naujais tam, kad CO2 išlakų kiekis sumažėtų. Taigi mažiausiai išmeta dizeliniai varikliai. Taigi pasenęs automobilių parkas buvo atnaujintas, e, dizeliniai varikliai buvo supirkti e, ir čia gal išlakų kiekis mažesnis, bet tarša didesnė nuo to, taigi bendrai paėmus kaip ir e, ribotas tų priemonių e, poveikis. Kolegė taip pat kalbėjo apie biomasės naudojimą. Tai yra labai gerai ir CO2 E, tai yra labai gerai, e, pavyzdžiui, žemės ūkio sektoriaus požiūrių. Tačiau kas dėl CO2, tai yra visiška katastrofa, nes yra benzopireno, pavyzdžiui, matome iš, e, iš tyrimų. Ir štai, pavyzdžiui, matome iš tyrimų rezultatų, tarkime, Lombardijoje, kad čia yra grinai iš nedėlių degimo įrenginių e, daugiausia CO2 yra išskiriama. Tiksliau, benzopireno. Ir būtent ko gero tai daugiausia prisideda prie oro kokybės bloginimo. kitas svarbus aspektas yra pastatų apšiltinimo klausimas. Reikėtų užsibriežti tikslą dešimt kartų mažiau suvartoti energijos, energijos apšiltintuose namuose. Nes būtent dėl to taipogi emisijų kiekis didėja. Taigi šitaip mes sumažiname išlakų emisijų kiekį, mažiau suvartojame kūro. Na ir čia yra imamasi veiksmų, siekiant sutaupyti, netgi sutaupyti lėšų. Na ir galiausiai Jeigu kalbame apie Italijos bendrai išlakas, tai po e, slėnio e, didžiausią dalį sudaro išlakos Italijos išlakų kiekie bendrame. 40 procentų gyventojų gyvena taipogi tame regione, taigi didelis tankumas yra. mes e, e, naujojo projekto LIFE pagalba e, bandome integruotai valdyti ir įgyvendinti projektus. Bandome integruotai taipogi įvertinti oro kokybės politikos priemonės. Jeigu atskirais regionais, atskiruose regionuose dirbtume, tai rezultato gero nepasiektume. Taigi po slėnyje uh, E, kartu prie bendro stalo susėdo visi regionai ir ėmėsi dirbti su LIFE projektu. Taigi tie pavieniai ir tarpusavį nesuderinti projektai, ko gero, niekaip negalėtų prisidėti prie oro kokybės gerinimo. Šiuo požiūriu LIFE projektas labai naudingas. Thank you very much. Um... Ačiū. Kągi, Išklausėme trijų pranešimų ir dabar turime apie 20 minučių klausimams. Pane Kanečna. Ačiū. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti ypač už paskutinį pranešimą. Aš pati esu iš Moravijos Silesijos dalies Čekijos Respublikoje, kuri yra labiau, labiausiai užteršta ES teritorijoje. Ir mes išgirdome, kad e, ne didžiosios pramonės įmonės, o mažos uh, Įmonės ir transportas yra didžiausiai teršėjai. Mums iš tikrųjų nepavyksta sumažinti transporto srautų savo miestuose ir regionuose. Taigi buvo įdomu išgirsti, kad panaši padėtis yra ir kitose šalise. Ir iš tikrųjų, nors yra sunku, bet būtų gerai daugiau dėmesio skirti keitimusi informaciją ir tobulinti technologijas, konkrečiai vidaus dėgymo sistemų, nes tai iš tikrųjų padėtų sumažinti PM2,5, PM10 taršą. Svarbu pabrėžti, kad visur problemos yra panašios arba vienodos, taigi mes turėtume keistis informaciją, keistis patirtimi ir svarbu neišradinėti dviračio iš naujo mes tikrai turėtume pasinaudoti kitų šalių patirtimi. Įdomu buvo išgirsti apie transporto sektorių. Jūs kalbėjote apie naujus testus, apie naujus variklius, siekiant sumažinti teršalų kiekį. Mano klausimas būtų, kodėl negalvojama apie alternatyves kūro rūšis, pavyzdžiui, kodėl per mažai kalbama apie elektrinius automobilius. Kitais alternatyviais um, būdais varomus automobilius, tai iš tikrųjų variantas, kuriuo galėtume pakeisti dizelinius variklius. Čekijoje iš tikrųjų galbūt e, nėra kol kas pakankamai galimybių plačiai naudoti tokius alternatyvius automobilius. Taigi, mano klausimas būtų, kaip Jūs matote alternatyvių kūro rūšių ir alternatyvių transporto priemonių ateityje? Nes mano nuomonė, ateityje turėtų būti tobulinamos naujos sistemos, tokios naujos technologijos. Ačiū. Dar kiti klausimai. Ponas Bradin, ačiū. Noriu paklausti, kokia jūsų nuomonė apie miškų vaidmenį, kalbant apie oro kokybę ir kalbant apie kovą su klimato kaita. Ar jūs manytumėte, kad reikėtų padidinti miškų plotus Europoje ir Jeigu taip, tai kokie būtų argumentai už ir prieš, ar kokia nauda ir galbūt trūkumai. Dar vienas klausimas. Ačiū. Mano klausimas apie žemės ūkį ir poreikį turėti realistiškas teisės aktų nuostatas. Mes prantame, koks žemės ūkis yra svarbus Europos ekonomikai. Galbūt galėtumėte tiksliau paaiškinti, kurie pasiūlymo aspektai yra visiškai nerealūs, nerealistiški jūsų požiūriu. Ir kokios realios priemonės gali būti taikoma žemės ūkija, kad būtų sumažintas amoniako kiekis ir tarša apskritai. Iš tikrųjų, mes visi turime padaryti savo darbo dalį, bet aš norėčiau sužinoti, kokios priemonės yra visiškai nerealius ir kas yra įmanoma. Ačiū. Panas Land, pirmiausia apie alternatyvų kūrą. Ačiū. Iš tikrųjų, galvojant apie CO2 tikslus 2020-iesiams, aišku, kad tų tikslų pasiekti galima tik pritaikius naujas technologijas, tokias kaip, um, pavyzdžiui, elektriniai automobiliai ir panašiai. Taigi, iš tikrųjų, pramonės atstovai puikiai suvokia, kad šios alternatyvios technologijos turi būti prieinamos vartotojams, kad vartotojai galėtų pasirinkti, kokie kurios iš šių priemonių labiausiai atitinka jų poreikius. Klausimas apie miškus. Galbūt um, panas Rožė galėtų atsakyti. Taip, šis klausimas labai aktualus yra. Kągi gali ūkininkai šį klausimą atsakyti? Tai, kad tokiu atveju būtų užimtos derlingos žemės. Jeigu norėsite dabar, ko gero svarbiausia būtų pusiausvara tarp e, miškų ir žemės ūkio užtikrinti plotų prasme. Na taip, miškų um, vaidmuo yra svarbus, bet ar tai nepakenks žemės ūkiui? Taigi čia taip, miškingumas turėtų būti um, siejamas su CO2 lygiu. Thank you, and um, Just, uh, Mrs. Bėdis. Dėkuoju. Ačiū. Ir dar klausimas e, dėl, tų, dėl to, kurios priemonės yra įgyvendinamos realiai žemės ūkija. Na, Kas dėl NH4 sumažinimo, ko mes nenorėtume, tai pernelyg didelių e, verčių apribojimų. Tai neturėtų mums pakengti gamybai. Taigi mums reikalingos ateičiai tam tikros ribos, manau, kad 30, 40, 50 procentų sumažinimas iki 20 metų yra nerealistiškas. Taip pat dar reikėtų pagalvoti ir apie sąnaudas šių metodų ir pagalvoti apie technologijas. Aš tikrai palankiai vertinu e, naujų e, e rūšių e, selekciją, galbūt sumažinti sąnaudas, taip. Tačiau dabar čia konkrečiai paaiškinsiu dar taipogi. Mes e, sezoniškumo principų remiamės. Prancūzijome turime vyriausybės nurodymą dėl trašų, e, trešimo e, veiklos apribojimą tam tikrais laikotarpiais, pavyzdžiui, pavasarį. Na, galime sumažinti to, tų veiksmų poveikį, pavyzdžiui, rytais trešti, tačiau visai atsisakyti trešimo tam tikrų metų laiku sudėtinga būtų. Na ir dabar dėl iškratimo mėšlo. Jeigu, tarkime, pernelyg e, trumpas bus tam numatytas laikotarpis, pernelyg susiaurintas tas laiko tarpas, tai dėl to gali kilti e, laikymo kaštų. ir tai gali turėti atitinkamų pasiekmių. Priminsiu tik tai, pavyzdžiui, 13 metais buvo šalti metai ir labai per trumpą laiką galėjome tik tai mėšlę iškratyti ir dėl to susidūrėme su techninėmis problemomis. Taip pat dar reikėtų konkrečius rodiklius panagrinėti, nes toks įspūdis, kad dabar trūksta kažkokių tai konkrečių asparos taškų tam, kad galima būtų kriterijus įvertinti. Ačiū dabar žodis poniai Galdinį. Dėkoju. Ponai Temunari norėjau užduoti klausimą. Aš taip pat esu iš po lygumos, apie kurią čia buvo daug kalbėta. Aš žinau tos duomenys, žinau, kad sudėtinga labai situacija, bet norėčiau šiek tiek geriau kai ką dabar iš, suprasti. Jūs kalbėjote apie miestus, miestų vietovės, kur daugiausia taršos yra. Norėčiau paklausti, iš kur atsiranda tie ryšiai tarp skirtingų po baseino vietų. O kas dėl automobilių, kodėl čia tik tai miestams tai būtų aktualu, nelabai supratau iš jūsų pristatymo šito aspekto. Yra daug regionų, nebūtinai Italijoje, kur yra problemų. Yra daugybė smarkia taršą patiriančių regionų. Galbūt galima būtų iš to kažkokias išvadas padaryti, pasiūlymus pateikti konkrečius tiems regionams, kuriems negalima būtų taikyti tos pačios strategijos, kaip kad, pavyzdžiui, Prancūzijos regionams. E, būtent dėl to, kad sklai, sunkiai sklaidosi tarša. Atsakymas. Na, mes negalime dabar kalbėti vien tik tai apie Emiliją Romaniją legioną. Dėl to, kad tarša neįsisklaido. Na taip, yra pavyzdžiui, tokių vietovių, kur taršos pikas yra paliečiamas, o poslėnyje ta tarša praktiškai stabili visą laiką arba, pavyzdžiui, prie greitkelių tas pats yra. Tai reiškia, kad tarša iš pirminių šalių, iš pir, pir, pirminė tarša, pirminių šaltinių e, tarša yra lengvai išsklaidoma, su tais antriniais šaltiniais yra sunkiau. Štai pavyzdžiui, galima galbūt naudoti prekursorius, azotą. Kai teršalai atsidurtų atmosferoje, tada, yra, su, tada sureaguoja tie teršalai su atitinkamomis medžiagomis ir iš to kyla tarša. Na, regionai daro, ką gali. Po baseino įvairios valdžios institucijos e, viską bando, daro eksperimentus įvairiausius. Lombardijos regionas taipogi jau ėmėsi priemonių. Ir štai, pavyzdžiui, buvo padaryta išvada, kad net jeigu ir būtų tame regione miškas visiškai negyvenamas, taršos e, vertės būtų lygiai tokios pačios. Kas dėl automobilių, tai yra e, didelių, stambių ir svarbių greitkelių, kurie kerta po baseiną. Nereikėtų pamiršti, kad trešdalis iš miestų, trešdalis iš greitkelių ir trešdalis iš e, ne miesto vietovių e, taršos yra. Taigi norėdami sumažinti, pagerinti tiksliau situaciją miestuose, jeigu jau imamės skubos priemonių sumažinti automobilių taršai, tai čia e, pirminės taršos atžvilgių yra sprendžiama problema, tačiau e, mūsų baseine problema tokia atveju būtų neišspręsta iki galo, nes tik tai trešdalis visos problemos būtų e, išspręsta. Taigi, čia reikia dirbti visais lygiais, reikia taipogi, kad regionai kartu dirbtų ir kad Italijos vyriausybė pabandytų kažkaip tai atitinkamai pakreipti prekių pervežimą, pervežimo srautus. Na, sudėtinga yra tai reguliuoti, e, nes situacija skirtinga skirtingose vietovėse. Na, mes dabar turime problemų todėl kad pasirinkome e, transport, e, tiksliau prekių pervežimą, krovinių pervežimą keliais. E, anksčiau štai, tarkime, traukiniais buvo daugiau pervežama krovinių. Valdžios institucijų lygmenių taipogi daug ką galima padaryti, pavyzdžiui, Trentino nemažai yra padaryta. Kaip jau ir sakiau, labai priklauso daug kas nuo konkrečių vietovių. Štai pavyzdžiui, Raven e, vietovėje e, organinio komposto yra naudojama nemažai, bet tai galbūt nebūtinai pritaikoma kitur. Ačiū. Baigėsi mūsų diskusijoms skirtas laikas šią popietę. Aš kaip pranešėja norėčiau padėkoti penkiems mūsų svečiams už jų pasisakymus, ačiū parlamento nariams už jų klausimus ir visiems dalyvausiams už dėmesį ir kantrybę. Mes tęsime darbą su šiais klausimais, turime darbų grafiką, kurį jūs žinote. Kitais metais komitete bus pristatyti pranešimai šią prasme. Matote, kad yra sudėtingos šios temos, tačiau be galo svarbios ir aplinkai žmonių sveikatai. Taigi mes e, toliau dirbsime su šiais klausimais per artimiausius kelias mėnesius. Ačiū visiems už dalyvavimą. Geros kelionės namo.